parlamento deputatas Norika Nikolai 2004 m. 7 d. paliko PPE, EPP ir tapo ALDE frakcijos nare. ALDE guoja EPP, ECR